Daug balsavimo šiandien, todėl kviečiu visus pradėti dirbti, dirbti labai rimtai. Jeigu prieštaravimų nėra, darbo tvarkė laikysime patvirtintą. Norėčiau priminti, kad mūsų posėdis yra transliuojamas internetu. Į e meeting turime tokią prietaiką, kuri leidžia visiems įtro komiteto ir tran nariams bei jo patarėjams ir nariams gauti prieigą prie posėdžio in, dokumentų internetu. Užtikrintas yra vertimas į visas mūsų darbo kalbas. Dėkojame, sako pirmininkė, vertėjams už tai, kad padeda mums šiandien mūsų darbe. Norėčiau priminti procedūrą. Pradėsime nuo balsavimo. Pirmiausia, dėl Europos infrastruktūrų tinklų priemonės pirmiausia. Tai yra pono Marinesko pranešimas, ponios Virkunen pranešimas ir pono Pavel Telička pranešimas. Norėčiau priminti, kad abu komitetai ITRA ir TRAN sutarė kad visi bendri posėdžiai vyks taip, kad pirmiausia pirmininkaus vienas iš komiteto pirmininkų, paskui pirmininkavimą perims kitas. Noriu padėkoti savo kolegai Buzekui už puikų bendradarbiavimą. Ačiū poniai Virkunen, ponui Marinesku ir ponui Teličką. Su jais taip pat bendradarbiavimas buvo sklandus. Elektroninis balsavimas dėl šio, dėl šio pranešimo bus padalintas į dvi dalis. Pirmoji dalis. Balsuosime nuo CA1 kompromiso iki kompromiso CA17. 17 straipsnis bus įtrauktas į balsavimą ir čia balsavimui vadovausiu aš pati, o antroji balsavimo dalis – prasidės nuo 18 kompromiso ir iki pat pabaigos dėl šio dokumento ITR komiteto pirmininkas ponas Buzekas vadovaus čia balsavimui. Dėl darybų įgaliojimų balsavimo nebus. Pranešimas turi būti pateiktas iš karto tiesiai plenariniam posėdžiui. Ir plenarinis posėdis spręs ar siūsti, ar gražinti komitetą įtre ar tran komitetui, ar bus perėta prie tarp institucinių dėrybų. Galiausiai įtra. Komiteto pirmininkas informuos parlamentarus, kad balsavimas vyks pagal plenarinėme posėdėje nustatytą datą. Ir dabar norėčiau trumpai suteikti žodį savo kolegai ponui Buzek prieš balsavimo pradžią. Ar norėtumėte tarti žodį, ponė Buzekai? Labas rytas visiems. Kalbėtų mikrofonas išjungtas. Labai šiltas pasisveikinimas, sako pirmininkė. Puiku. Pasitikrinkim, ar yra kvorumas. Balsuokime, kad sužinotume, kiek deputatų dalyvauja posėdyje. Balsuokime, kolegos. žaliųjų balsuotojų truputį per daug, bet aš be reikalo įdėjau savo balsavimo kortelę, sako pirmininkė. Aš išimsiu savoje ir tada bus viskas gerai. Ar visi pasirengę? Pradedam balsuoti. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta, tas kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 338 pakeitimas. Atleiskite, sako pirmininkė. Atpuola šis pakeitimas ir dabar prie 2B kompromiso pereinam iš karto. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, nėra aišku. Tad balsuosime elektroniniu būdu. Baigiam balsuoti. Atmesta. Pritrūkus vieno balso. Jeigu vienu balsu būtų daugiau, jis būtų patvirtintas. Dabar tęsime toliau balsavimą. Trečias kompromisas, kas už. Kas prieš, kas susilaikė, nėra aišku. Ir čia dar kartą balsuojame elektroniškai. Baigiame balsuoti. Tai kad nekeliat rankų, kolegos. Nekaltinkit manęs visom blogybėm. 446 pakeitimas dabar. Kas už? Kas prieš? kas susilaikė atmesta. Norite pasitikrinti? Turite tokią teisę, kolegos. Tikrinamės. Balsuojame ir baigiame balsuoti. Atmesta. Ketvirtasis kompromisas dabar. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Keliaujam tiesiai prie kompromiso 4, 2. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Vėlgi, neaišku. Balsuojame dar kartą. Kompromisas 42A. Baigiame. Atmesta. Kas čia sakė, kad čia viskas aišku? Matot, kad neaišku. Tęsim toliau. 556 pakeitimas, kas už. Palaukit, atrodo įvyko klaida. Balsavome dėl 4-2A kompromiso ir jis buvo atmestas. Jeigu šis pakeitimas buvo atmestas, tai jūs teisūs tada, sako pirmininkė. Kviečiu apie, apie kolegas nusiraminti, nes viskas galiausiai įvyks gerai. Atmetėm 4.2a kompromisą ir jūs esate teisūs. Dėl to dabar turime balsuoti dėl kompromiso 4.2. Balsuokime. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinti. Dabar 556 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dabar kompromisas 4, 3a, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta Reikisi, kad patvirtinta, bet gal dar pasitikrinkime dėl kompromiso 4.3a. Dėl 4.3a balsuojame, patikslina pirmininkė. Balsuojame dabar dėl kompromiso 4.3a. Ar visiems aišku? Baigiam balsuoti dabar dėl šio kompromiso. Patvirtinta. Dabar 558 pakeitimas. Turime dvi jo dalis. Pirmoji dalis dabar kas už? Už kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, neaišku, balsuosime elektroniškai dėl 558 pakeitimo antros dalies. Baigiame balsuoti. Atmestam. Dabar balsuosime blokų. Dėl kitų trijų pakeitimų. Kas už? Kas už? Kas prieš? Atmesta. Penktasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? kas susilaikė, patvirtinta. Dabar 597 pakeitimas. Kas už? Prieš, kas susilaikė, nėra aišku, tad balsuojame elektroniškai. Baigiame balsuoti. Atmesta. Šeštas kompromisas. Kas už? Prieš kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. 36 konstatuojamoji dalis. Dabar kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Nėra aišku, tad turime balsuoti dėl 36 konstatuojamosios dalies. Baigime balsuoti. Patvirtinta. Dabar šeštas A kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Kompromisas 6B. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Dabar kompromisas numeris 7. Kas už? Kas prieš? susilaikė patvirtinta. Aštuntasis kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. 648 pakeitimas. Jis. Taip. Dabar balsuosime dėl 648 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 898 kas už, kas prieš, kas susilaikė atmesta. Norite pasitikrinti? Gerai, balsuosime elektroniniu būdu dėl 898 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Atmesta. Tęsėme balsavimą. 658 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar balsuome dėl devinto kompromiso. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 688 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė atmesta? 689. Kas už? Prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Regisi. Ar norite pasitikrinti? Pasitikrinkim. Dėl 689. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. pakeitimo ketvirtoji pastraipa kas už. Kas prieš? Kas susilaikė? Neaišku. Elektroninis balsavimas dėl 518 pakeitimo. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Penkišimtai aštuonioliktas pakeitimas, penktoji pastraipa. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 521 pakeitimas 700 pasitaiso orbito 21 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Panašu, kad atmesta, bet norėčiau, kad pasitikrintume dėl 721. Balsuokime. Baigėme balsuoti. Atmesta. Nedidelė balsų persvara. Dabar 744 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Norite pasitikrinti? Tikrinamės. Je ferme le vote. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Dabar 518 pakeitimas, trečioji pastraipa, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Dabar devintas dubė kompromisas. Devintas dubė kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta Norite pasitikrinti, taip ir padarykim. Balsuojame dėl 9.2b kompromiso. Baigiame balsuoti. Na štai, koks rezultatas. Atmesta. Tęsėme balsavimą. Kompromisas 9.2a, kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Manau, kad patvirtinta, bet pasitikrinkim. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Dviejų balsų persvara. 808 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 794. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. Dešimtasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Vienuoliktasis kompromisas už. Prie, kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Dvyliktasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Turime žodinį pakeitimą 13 kompromisui. Kas už? Tiesą sakant, reik turėjau paklausti, ar yra prieštaravimų tam žodiniam pakeitimui. Nėra. Tai balsuokime dabar dėl jo. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Nėra aišku. Žodinis pakeitimas 13 kompromisui. Balsuojame elektroniškai. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Ir tuo būdu 13 kompromisas ir žodinis pakeitimas yra patvirtinti. Dabar 876 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. Dabar keliaujame prie 14 kompromiso ir čia taip pat turime žodinį pakeitimą. Ar kas nors prieštarauja tam žodiniam pakeitimui? Reikis niekas. Tad balsuosime. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Dabar 923 pakeitimas. 923. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. Norite pasitikrinti? Taip ir padarykim. Elektroniniu būdu balsuojant 923 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Atmesta. Dabar papildomas balsavimas dėl 14 kompromiso. Turime kelis pakeitimus čia, kas už juos. Kas prieš, kas susilaikė. Panašu, kad atmesta, bet pasitikrinkim. Balsuokime elektroniniu būdu. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. Gerai, kad pasitikrinam. Dabar 971 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Panašu, kad atmesta, bet pasitikrinkim dėl 971. Balsuokime. Baigiame. Atmesta. 557. Kas už? Prieš. Kas susilaikė? Atmesta. 15. Kompromisas. Kas už? kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 15.2 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, nėra aišku ir manau, kad turėtume balsuoti elektroniniu būdu. Taip ir padarykim. Kompromisas 15.2. Baigime balsuoti. Atmestam. Šešioliktasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Papildom, dėl papildomų pakeitimų dar turime balsuoti. 989 ir 90. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. Pasitikrinkim dėl visako. ko. Pradedam balsuoti elektroniškai. Baigiame. Atmesta. Devyni šimtai devyniasdešimt pirmas pakeitimas. Ar yra kas nors, kas prieštarauja žodiniam pakeitimui? Regis ne. Ne. Pone Marinesku, balsuome dėl jūsų pakeitimo. Viskas gerai. 991 pakeitimas kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Pone Marinės, kuo atrodo, nepasitikit manim, ar ne, sako pirmininkė. Tikrinkimės. Baigiame balsuoti. Pane Marinesku, atleiskite, bet taip jau išėjo, atmesta. Žodinis pakeitimas dabar. 17 straipsniui. Ar kas nors prieštarauja žodiniam pakeitimui? Regis, ne? Balsuojame. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. O dabar perduodu estafetę ponui Buzekui. Ačiū, Karima, puikiai padirbėta. Aštuonioliktasis kompromisas. Tiesa, nebalsam dėl septynioliktojo. Gerbiami kolegos. Gerbiami kolegos. Kai atidžiai sekate procedūrą ir matote, kad pridedame žodinį pakeitimą prie 17 kompromiso. Jeigu jūs pritarėte žodiniam pakeitimui, jūs pritarėte kompromisui, nes tai yra to pakeitimo dalis, tai reiškia, jis yra patvirtintas ir dabar galime iš karto keliauti prie 18 kompromiso. Pone Buzekai, vėl suteikiu Jums žodį ir pradėkite balsavimą nuo 18 kompromiso. Mes neturime jokių kitų galimybių, tik tai balsuoti dėl 18 kompromiso. Už, prieš, susilaikė, primta. Vienas, nulis, vienas, du pakeitimas. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 19 kompromisas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 20 kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 21 kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 22 kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 23 kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 24 už, prieš susilaikė priimta. 25 kompromisas už, prieš susilaikė priimta primta. 26 kompromisas už, prieš susilaikė, primta. 27 kompromisas už, prieš sus... pasitikrinkime. Reikia kažkur sustoti, matote, taigi labai ačiū ir tikrinamės, balsavimas baigtas, patvirtinta. 27 A kompromisas už, prieš. Pasitikrinkime dar kartą. Balsavimą baigiame. Atmesta. Šį kartą atmesta. Pereiname prie 22 kompromiso. Už. Atsiprašau, sako pirmininkas. 22 22 už prieš pasitikrinkime. Balsavimą baigiame. Atmesta. Vienas nulis septyni keturi už prieš Oi, turime pasitikrinti dėją. 1074. Balsuoti baigiame. Atmesta. 28 kompromisas kartu su žodiniu pakeitimu. EPP frakcijos pakeitimas. Ar būtų prieštaraujančių žodinčių, žodiniam pakeitimui? Jeigu kas prieštaraujate, atsistokite, niekas nenori paprieštarauti, už, prieš, susilaikė, primta. 78 79, 80 ir 81 identiški, dėl jų balsuojame kartu. Atsiprašau, sako pirmininkas. Laukiu, laukiu. Ar pasiruošę, ar visi pasiruošę? 78 iki 81 keturi pakeitimai. Už, prieš, susilaikė, priimta. Trečias kompromisas, trečia A konstatuojama dalis A. Už, prieš, pasitikrinkime. Tikrinamės dėl trečio kompromiso, trečia A konstatuojama dalis. Balsuoti baigiame. Atmesta. Devintas kompromisas. 4A konstatuojamoji dalis. Už. Prieš. Pasitikrinkime ir šitą. 4A konstatuojamoji dalis. Kompromisas A9. Balsuoti baigiame. Šį kartą atmesta. Taigi balsuojame ir dėl devinto kompromiso ketvirta konstatuojama dalis už, prieš. Mm, tikriausiai patvirtinta, bet pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Devintas kompromisas. 4A nauja konstatuojamoji dalis. Už prieš susilaikė. At, pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. Atmesta. Trečias kompromisas 4b nauja konstatuojama dalis už, prieš, susilaikė, atmesta. Šį kartą atmesta. 165 už. Oi, oi, oi. 165 už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 180 už. Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Dabar periname prie du, du, keturi. Pakeitimas. Susiraskite. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 233 už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime. 233. Balsuoti baigiame. Patvirtinta 239 už, prieš, Vėl pasitikrinkime. 239. Balsuoti baigime. Atmesta. 308. Pereiname prie 308. Už. Prieš. Pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. Atmesta. Irgi atmesta. Galutinis balsavimas dėl pranešimo projekto su pakeitimais, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Aiškiai balsų persvarą. Sveikiname pranešėjus. Sveikiname visus pranešėjus ir labai ačiū poniai pirmininkiai. Tikrai puikiai bendradarbiavome. Draugai, suprantu, kad balsavimas plenarinėje sesijoje numatytas e, gruodžio mėnesį 2018 metais. Visiems ačiū už dalyvavimą. Ir įtrenariams noriu pasakyti, tai labai svarbu, draugai, vyks klausimai ir mes tęsime savo posėdį salėje 4Q2. Taigi įtrenariai pereina į salę 4Q2. 10 valandą. O transporto komitetas tęsia balsavimą šioje salėje. Labai ačiū. Mes e, tęsėme šioje salėje darbą 10 val. 30 min. Vėl balsavimas. Mes chers collègues de la Commission transport. Mėly transporto komiteto kolegos, jei pažvelgsite į darbo tvarkę, tai pamatysite, jog nurodyta, kad balsavimas 10.30. Pone Maisna, 10.30 prie mūsų prisijungs techniniai ekspertai. Tai taip pat yra parašyta balsavimo sąraše. Nous restons la commission transport. Transporto komiteto posėdis toliau vyks šioje salėje, tačiau balsavimas prasidės 10 val. 30 minučių jūsų darbo atvarkėje tai parašyta.